Colleghi, cominciamo a prendere posto. Gerbėmiai kolegos, prašau visus susėsti. Prašau visų susėsti. Allora, direi di cominciare, prendete. Taigi aš norėčiau pradėti, prašau visų susėsti. Pradedame posėdį. Pagal darbo tvarkės projektą mes turėtume išrinkti Europos komisijos pirmininką. Kaip jums yra žinoma, Europos vadovų taryba pateikė ponios Ursula von der Leyen kandidatūrą į Europos komisijos pirmininko postą. Norėčiau priminti, kad pagal darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio antrą dalį ir pagal ES funkcionavimo sutarties 18 straipsnio 7 dalį Europos parlamentas turi išrinkti Europos parlamentą balsų daugumą. Vyks slaptas balsavimas jums buvo išplatinti nurodymai dėl to, kaip vyks balsavimas. Turime dabar išrinkti aštuonės Europos parlamento narius, kurie skaičiuos balsus ir jie, jų pavardės bus išrinktos burtų keliu. Honorevole, honorevole David Ivan. Ponas David Ivan. Dov'è? Kur jis yra? Kur esat? Ponas David Ivan. Čia ta? Ar sutinkate? Puiku, dėkojame.